priimtas komisijos sprendimas dėl pelno mokesčio dokumentų rinkinio. I invite first. Dabar norėčiau pakviesti komisarą Moskovičių. To open the debate. Euh, madame euh, la présidente ačiū pone pirmininke gerbiami parlamento nariai prieš kurį laiką aš prisimenu įsipareigojimą pateikti jums greitai atsakymus kurių laukite į klausimus apie iššūkius susijusius su mokesčių vengimu. Praėjusią savaitę patvirtinome teisės aktų paketą, jį parengėme ir dabar turiu galimybę Jums pateikti tinkamus atsakymus. Taip pat visais metais buvo patvirtintos tinkamos pozicijos kovo ir birželio mėnesį, pagal kurias galima pakankamai greitai imtis veiksmų, užtikrinant pelno mokesčių tinkamą surinkimą Taigi Europos parlamentas e, smarkiai parėmė komisiją tam, kad būtų šis dokumentas, tiek kalbant apie jo turinį, tiek apie e, politinį poveikį parengtas kuo greičiau, tam, kad e, galėtume pakankamai greitai ir veiksmingai judėti į priekį ir be parlamento paramos tai nebūtų buvę įmanoma. Europos parlamentas pritarė komisijos pozicijai dėl būtinybės patvirtinti konkrečias kovos su mokesčių vengimu priemonės ir užtikrinti skaidrumą mokesčių srityje įvairiose pranešimuose, kurie buvo praeisiais metais patvirtinti ekonomikos ir taks komitetas Europos parlamente. Būtent apie tai buvo ir kalbama. Ir, uh, Vertindami komisijos parengtą teisės aktų paketą, jūs galite e, matyti ir konstatuoti, kad buvo atsižvelgiama į parlamento pasiūlymus. Taigi dabar pristatysiu patį teisės akto rinkinį. Mes norime vykdyti reformas dėl to, kad dabartinė padėtis tiesiog šokiruoja kai kurios įmonės šiuo metu arba beveik nemoka pelno mokesčių, arba moka labai jo nedaug, o tai nepriimtina daugumai piliečių. E, įmonės pasitelkia mokesčių sistemos apieimo strategiją, pasinaudodamos ES mokesčių sistemos, kuri nėra pritaikyta prie globalios ir judrios ekonomikos spragomis. Taigi būtina kovoti su ta dabartė padėtimi ir komisijos pozicija remiasi keturiais aspektais. Pirmiausiai mes e, siekime užtikrinti, kad įmonės mokėtų mokesčius ten, kur pelnas yra sukūriamas. Taip pat turime užtikrinti geresnio mokesčių sistemos kokybę bei sveiką mokestinę konkurenciją. Na ir paskutinis aspektas yra būtinybė atsižvelgti į mokesčių situaciją tiek Europos Sąjungos viduje, tiek už jos ribų. Kaip pirmiausiai noriu kalbėti apie e, tai, kad pelnas turi būti, mokesčiai pelno turi būti uždirbami ten, kur pelnas, tai yra mokami, kur pelnas yra uždirbamas. Kokia yra dabartinė padėtis? Mes e, pasitelkę jūsų paramą dabar pasinaudosime dviem priemonėmis - direktyva ir rekomendacija. Pirmiausiai mes parengsime kovos su e, pelno mokesčių vengimu direktyvą. Nesiginsiu dabar jos detalės, tačiau ten bus patikimi konkretus pasiūlymai, pagal kuriuos bus užkirtamas e, kelias įmonėms pervesti savo pelno dalį į e, tuos filialus, <clears throat> kurie yra įsikūrę lengvatinių mokesčių zonose. Taip pat užkirsime kelią hybridinėms vadinamoms įmonėms. Taip pat kovosime su įmonių praktika perkelti dalį savo aktyvų kitur. Šios priemonės atitinka ekonomikos ir taks komitetuose parengtas rekomendacijas, taigi mes einame jūsų pramintų keliu. Direktyva papildys rekomendaciją, kuria bus užkirtamas kelias piknaudžiavimui direktyvos nuostatomis, nes kai kurios įmonės įsteigia tam tikras dirbtinės verslo struktūras, ir pasinaudoja tam tikromis spragomis e, atsirandančiomis dėl ES pasirašyti sustarimus su kitais regionais ar trečiosiomis šalimis ir tokiu būdu e, vykdomas e, vadinamasis mokesčių shoppingas angliškai, kuomet pasirenkama E, pelno mokesčių mokėti ta vieta, kur mokesčio tarifas yra pats žemiausias. Taigi mes e, direktyvai trauksime atitinkamą privalomą nuostatą dėl būtinybės teikti e, ataskaitas veiklos ir pelno mokesčių mokėjimo pagal šalis. Taigi, šios nuostatos ir taisyklės bus labai svarbios atskiroms įmonėms ir atskiroms valstybėms narėms. Direktyvai bus atsižvelgiama į EBPO rekomendaciją renkti užtikrinti skaitomybę pagal šalis ir užkirsti kelią perkelti neteisėtai tam tikrą pelno dalį iš vienos šalies į kitą. Tai tokiu būdu bus nustatyti EBPO parengti rekomenduoti standartai. Tai yra tik tai pirmasis etapas. Žinau, kad daugelis jūsų norėtų siekti daugiau, užtikrinant didesnį saugumą ir e, viešumą, ypač viešinant e, įmonių atskaitomybės pagal šalis turinį. Puikiai žinote, kad tą užtikrinti nebus labai lengva. Aš taip pat to pageidaučiau, nekart apie tai esu viešai kalbėjęs. Ir E, aš visuomet stengiuosi išvengti tokių e, dvigubų diskusijų ir aiškiai pasisakau už tų ataskaitų viešinimą. Tačiau reikia pirmiausiai apsispręsti dėl parametrų. Ir komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą. Mūsų tarnybos dabar vertina tinkamiausią metodiką. Mes esame atlikę poveikio įvertinimą, esame uh, surengė viešasias konsultacijas ir <clears throat> nepasakyti, kad tiek jūs, tiek aš, tiek kiti komisijos nariai to viešumo pageidauja. Tačiau dabar turime įvertinti, kiek tas viešumas gali padaryti žalos mūsų įmoniai įmonėms verslui, kiek gali pakengti jų konkurencingumą, jeigu bus nustatyta, kad nekenks, tuomet mes ryštingai žengsime šio keliu, jeigu bus nustatyta, kad kenks, tuomet ieškosime kitų priemonių. Nes aš manau, kad konkurencingumą ir skaidrumą galima tarpusavėje derinti. Taip pat mes turime užtikrinti tarp įmonių, tarp verslo bendroje rinkoje sveiką, sąžiningą mokesčių konkurenciją. Tiek tarp verslo, tiek tarp atskirų valstybių narių. Pažvelkime, kokia situacija yra versle. Šiandien e, tarptautiniai koncernai ir smulkus verslas moka nevienodą pelno mokesčių dydį ir aš turiu omenyje daugiskaitą kalbėdamas apie tarptautinius koncernus. Noriu paprastai pasakyti, kad turėdamos atitinkamus pajėgumus teisininkų armijos, tarptautiniai, turėdami atitinkamus teisinius pajėgumus, tarptautiniai koncernai gali išvengti pelno mokesčių, taigi konkuruojant arba konkuruodami su smulkiuoju verslu, jie yra pranašesnėje situacijoje. 30 procentų <clears throat> pelno mokestis yra didesnis smulkiam verslui nei tarptautiniams koncernams ir su tokia situacija mes negalime taikstyti. Taigi komisija dabar pateiks atitinkamus pasiūlymus, kuriais e, bus e, siekiama pažaboti tokią tarptautinių koncernų veiklą, vengiant mokėti pelno mokestį. Tokiu būdu bus užtikrinamas tolygus konkuravimas tarp valstybių narių mokesčių e, srityje, nes kai kurios valstybės narės jau yra pradėjusios taikyti tam tikras priemonės skirtas kovai su mokesčių vengimu, tačiau kitos jų pavyzdžių nepasiekė, e, galiu pasakyti, kad dar kol kas nepasiekė. Todėl mes dabar esame labai mm, nesažiningoje situacijoje, nes vienose valstybėse narėse e, veikia tam tikri teisės aktai, kurie negalioja kitose valstybėse narėse ir mes stengsime savo pasiūlymą užtikrinti tam tikrą sažiningą situaciją mokesčių srityje, pelno mokesčių srityje tarp valstybių narių. Taip pat mes esame parengę atitinkamą strategija, kurią stengsime įgyvendinti taip pat ir e, globaliu mastu. Ir ši naujoji strategija bus skirta kovoti su mokesčių erozijos grėsmėmis, siekiant stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir tarptautinių partnerių. Pirmiausiai turiu omenyje trečiasias šalis, kurios atsisako bendradarbiauti ir kelia grėsmę pusiausvėrai bendroje rinkoje. Komisija ketina bendradarbiauti su e, e, šiais tarptautiniais partneriais tam, kad būtų jie verčiami laikytis tų standartų mokesčių politikos, kurie galioja EBPO. Taigi, šiandien galite konstatuoti, kad mūsų pateikimi pasiūlymai ir juose numatytos e, priemonės tikrai gali suduoti rimtą smūgį toms šalims, kurios nesilaiko atitinkamų standartų, kurių mes norime laikytis. Taip pat mes sudarysime, kitėme sudaryti Europos e, trečiųjų valstybių sąrašą, kurios su mumis mokesčių, pelno mokesčių politikos srityje šiuo metu atsisako bendradarbiauti. Yra tokių valstybių, kurios visiškai nebendradarbiauja, kitos bendradarbiauja tam tikrą dalimi, taiko vienus kriterijus, netaiko kitų, tačiau procesas prasidėjo ir diskusija atitinkama prasidėjo ir dėl to padėtis e, kai kuriuose valstybėse ėmė keistis ir jos nebus įtraukiamas į šį sąrašą arba bus iš jo išbraukiamas. Taigi bus sudarytas Europos valstybių sąrašas. To pageitavo Europos parlamentas, jis bus rengiamas pagal valstybių narių nustatytus objektyvius sąžiningus kriterijus ir Nu, tokiu būdu bus um, užtikrinamas um, mokest, pelno mokesčių skaidrumas ir kiti aspektai, kuriuos minėjau, uh, kuriuos pastelkus bus siekiama užtikrinti pelno mokesčių politikos skaidrumą. Taigi, kokie yra svarbiausi kriterijai? kuriuos bandysime įgyvendinti. Pirmiausiai turime pasiekti ir atsižvelgti į tą aspektą, kad ne visos Europos valstybės yra EBPO narės ir siekdami išvengti, kad BEPS priemonės e, nebūtų taikomos e, tik tai iš dalies reikia pasitelkti bendrą požiūrį ir noriu pasakyti, kad kai kurios mūsų taikomos priemonės bus griežtesnis nei BEPS, nes jos buvo svarstytos parlamente ir taryboje ir priemonės bus taikomos dėl to, kad ES integracija yra rimtesnio masto nei EBPO viduje. Taip pat e, Europos parlamentas e, ir valstybių narių parlamentai teikia paklausimus dėl ES ekonominės veiklos. Noriu pasakyti, kad siūlomos priemonės iš tiesų nebus kenksmingos, nepa, neapribos skaidrumo ir mūsų konkurencingumo. Mano teikiami pasiūlymai leis išvengti valstybių narių teisė, kurios mozaikos, <clears throat> kuri apsunkina Europos verslo veiklą. Ir bus patvirtintos atitinkamos pelno mokesčio priemonės ES lygių, kurios bus naudingos valstybėms, kurios žaidžia pagal taisyklės ir nebus naudingos toms įmonėms, kurios žaidžia su taisyklėmis. Taigi, galiu Jūs pasakyti, kas mūsų jūsų laukia 2016 metais. Šis pelno mokesčio priemonių paketas yra labai ambicingas ir turbūt pats globaliausias, kurį kažkada siūlė komisija. Ir tai yra tik tai mūsų iniciatyvos e, serijos pradžia. Daugiau iniciatyvų pristatysime vėliau per atimiausius mėnesius. Kaip žinome, 2016 bus e, e <clears throat> skirti atgaivinti bendrai konsoliduotai pelno mokesčių bazėje visoje ES ir su jie susijusioms iniciatyvoms siekiant užtikrinti optimalius ekonominius mailus. Taigi aš siūlau jums atsiraitoti rankovės ir vėl imtis šio projekto. Komisija šiuo metu rengia atitinkamą pasiūlymą, kuris bus įgyvendinamas atskirais etapais, nes tarybos narių neįtikino mūsų e, pastangos viską išspręsti iš karto vienu metu ir mes dabar turime užtikrinti, kad priimamas sprendimas e, būtų pats e, geriausias, kokį įmanoma priimti. Galbūt kai kurie iš jūsų apgailestaus dėl e, tokio pasirinkto, tokios pasirinktos metodikos, tačiau mes turime atsižvelgti taip pat ir į valstybių narių pozicijas ir jų suverenumą. Komisija tuo tarpu, kaip niekada anksčiau, ryštingai sieks kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Aš dar kartą noriu ryštingai pabrėžti, mes privalome uh, E, veiksmingai ir ištingai kovoti su e, tokiamis ekonominės veiklos formomis, dėl kurių nukenčia mūsų socialinio teisingumo sistemos. Ir e, tikrai turime sumažinti <clears throat> dabartinės mokesčių sistemos daromos žalos sąnaudas sveikatos apsaugos priežiūrai, švietimo sistemai, apskritai mūsų ekonomikai reikia užtikrinti daugiau teisingumo skaidrumo mokesčių politiką tiek tarptautinių, tiek ES mastu. 2015-aisiais pradėtos įgyvendinti priemonės jau buvo pakankamai veiksmingos. Noriu priminti direktyvą dėl automatinio keitimosi informacija, dėl išankstinių mokesčių, dėl išankstinių sustarimų pelno mokesčių E, srityje ir reikia imtis dar daugiau būtinų priemonių tą pačią linkme. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir komisija per artimiausius mėnesius bendromis pastangomis stengsis užtikrinti didesnį finansinį skaidrumą, taip pat ir mokesčių politikos srityje, nes būtent to mes visi siekiame ir tai atitinka dabartinę situaciją. Dėkuoju komisarui. Dabar pradėsime diskusiją. Ponas Lemasur. Ačiū pirmininkė. Komisarė, aš e, džiaugiuosi jūsų dokumentų paketo turiniu ir tvarkarašiu. Daugiausia čia yra atsižvelgta į rekomendacijas, kurias praėjusiais metais patvirtino parlamentas. Ir taip pat aš e, sveikinu bendradarbiavimo kokybę tarp mūsų institucijų. Labai gaila, kad nėra e, pirmininkaujančių E, Niderlandų, kurie galėtų mums papasakoti, kokią, kokį poveikį tai gali turėti jų pirmininkavimui per ateinančius šešis mėnesius. Parlamentas atliks savo vaidmenį per ateinančius um, mėnesius, išplėsdamas šią diskusiją nacionaliniuose parlamentuose. Ir e, be to visi, tai bus, ta, tas poveikis bus daug platesnis. Tame darbe dalyvauja ir EBPO, ir tai pasireikš gegužės mėnesį. Ką mes turime suprasti po liukslik skandalų ir darant spaudimą viešai nuomonį ir atitinkamoms institucijoms e, įvyko pokytis, kuris e, bus privalomas visiems. Google'as faktiškai yra to komiškas pavyzdys. Mūsų įmonės e, viena su kita konkuravo daugelį metų ir siekiame pamatyti, kas bus dosniausi šiems, šiems multinacionaliams įmonėms. O dabar e, mes ieškome, kuri įmonė e, užtikrins, jog tos daugia nacionalinės įmonės daugiausia mokesčių sumokėtų. Mes manome, kad tai yra labai svarbus dalykas, tai yra harmonizuoti mokesčių bazę Europos Sąjungoje. Kalbant apie įmonių atskaitomybę kiekvienoje e, atskiroje valstybė narėje. Kai kurios daugiumo, daug, e, daugia nacionalinės įmonės e, savo indėlį paviešins per šalių ataskaitas. Tikėkime, kad kitos paseks jų pavyzdžių. Komisija ir institucijos neturėtų atsilikti nuo to. Mes norėtume tai pabrėžti nuo pat pradžių. Dėkuoju, ponė Lamasur. Dabar Noriu suteikti žodį social, socialdemokratams, ponia Ferreira. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisiją e, su tuo, kad išlaikėte savo pažadą ir pateikėte ambicingą pasiūlymą. Ir už tai, kad einate tuo keliu, kuris yra istorinis pokytis – ES sprendžiant mokesčių klausimus. Komisija atliko lyderiaujantį vaidmenį ir reagavo į visuomenę susirūpinimą, o tai atspindėjo šis Europos parlamentas. Mes nenorėtume, kad įmonių mokesčiai būtų veiksnys, kuris prisideda prie neteisingumo bendroje rinkoje, nes mes visi labai smarkiai priklausome nuo savo mokesčių sprendimų ir mūsų biudžetai patiria didelius spaudimus. Norėčiau pasveikinti komisiją kad reagavo į EBPO iniciatyvą. Tačiau manau, kad ES turėtų nebe, nebeiti Europos, EBPO e e, keliu e, turėtų būti kaip tik lyderiaujanti institucija siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui. Europos parlamento mokesčių komiteto rekomendacijose yra išdėstyti būtent tokie teiginiai, kuriuos pripažino komisija, mes jiems dėkingi už tai. Yra tokie klausimai, kurie dar neįspręsti, tai yra turime apibriežti, kas yra mokesčių, lengvatinio apmokestinimo zona, taip pat e, šiuo metu dėja ne, neįmanoma e, tai padaryti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas tikisi, kad e, vadovų taryba e, vadovausi šio pokyčiu e, tą linkmę, kurią patvirtino Europos komisija. Taip pat pritarėme, kad šalių ataskaitos turi būti viešinamos. Tai yra vienintelis būdas, kaip atitikti bendros rinkos reikalavimus ir bendrosios valiutos reikalavimus. Labai keista, kad Niderlandų pirmininkaučios valstybės dabar čia nėra. Valstybės narės atlieka esminį vaidmenį e, švelninant mokesčių vengimo pasiekmes. Ir mes turėtume dėti visų geriopas pasiekmes, kad paspartintume bendradarbiavimą mokesčių klausimais. Taigi aš tikiuosi, kad e, pirmininkaujančia valstybė ir taryba atliks savo vaidmenį. EKR vardu ponas Lūnės. Atsiprašau, dabar mes e, girdime įvairių frakcijų pasisakymus. Melinosios kortelės e, procedūra bus e, pradėta tada, kai frakcijų pasisakymai bus baigti. Dėkoju. Komisarė, atvirai noriu pasakyti, Aš manau, kad komisijos komunikatas tikrai nėra geras. Mes visada kalbame apie daugiau mokesčių, niekada nekalbame apie žemesnius mokesčius ir efektyvesnės įmonės. Įmonės nėra melžiamos karvės, jos kūrė darbo vietas ir gerovę. Ir mes turime užtikrinti, kad visi mokėtų savo sąžiningą dalį, o daugia nacionalinės įmonės tengiasi to išvengti. Ir mes tai darome keisdamės informaciją ir e, ka, E, mokesčio administratorių tarpusavio bendradarbiavimo. Mes turime būti budrus, tai turime padaryti trim būdais. Pirmiausia, smaugus ir vidus verslas turi uh, turėti sąlygas dirbti konkurencingai. Negalime leisti nesažininkos konkurencijos tarp valstybių narių. Uh, Todėl esame už tai, kad e, būtų harmonizuoti mokesčiai ES. Taip pat neturėtume užmerkti akių prieš tarptautinį kontekstą. Jeigu komisija e, daugiau įpareigojimų numato savo teisės aktuose, daugiau negu tai būtina, mes patys savo e, pakenkiame. Ir trečia, komisija turi laikytis savo žodžio. Ir smulkiam ir vidiniam verslui nenumatyti papildomų naštų. E, mes matome tai numatyta e, komisijos tekste ir tikėkime, kad taip ir bus. Tai yra vienintelis būdas, kaip mes užtikrinsime, kad nebus papildomos biurokratijos siekiant užtikrinti kad visi sąžininkai mokėtų mokesčius. Dėkuoju, Alde, vardu ponas Toirer. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiamas komisarą, kolegos, Europos komisijos pasiūlymas e, dėl dviejų direktyvų yra labai didelė gairė, kuriant e, sąžiningą mokesčių e, bazę ir konkurenciją Europos Sąjungoje. Ir mes, mokesčių komitetas, taip pat didelę daugumą pateikėme pasiūlymą plenarniai sesijai, dėl kurio buvo daug, didelė dauguma plenarnėje sesijoje nubalsuota. Ir yra pasiūlyta e, numatyti e, saistančius teisės aktus. E, liberaldemokratai mano, kad labai svarbu, kad 20 aštuonios nacionalinės valstybė, valstybių narių teisinės bazės būtų neišnaudojamos, kad, kad nebūtų įmanoma jų išnaudoti multinacionalinėms įmonėms, vengiant mokėti mokesčius. Ir 2014 metais šešios iš didžiausių Junktinės karalystės įmonių nemokėjo e, įmonių mokesčio, nors e, jos uždirba didžiulius mokesčius - 30 milijardų e, svarų sterlingų. Ir mums labai aiškiai matosi, kad smūgus ir vidinis verslas, kurie neišnaudoja tokių mokesčių vengimo mokesčių, yra nepalankioje situacijoje. Ir E, iš e, socialinės rinkos e, pozicijų tai yra tikrai nesažininga. ES lygmenį mes turime užtikrinti vienodas darbo sąlygas. Taip pat kalbant apie Šveicariją, mes matėme, kaip galima tokią konkurenciją organizuoti. Automatinis informacijos pasikeitimas yra vienas dalykas, tačiau taip pat turime turėti ir bendrą pelno mokesčių bazę. Ir mes žinome, kad šituose pasiūlymuose tai paminėta, kyla klausimas, kaip mes tai suorganizuosime dabar kalbame apie JAV. JAV nori padaryti spaudimą ir mato, kad jiems, jų koncern, koncernai atsiduria nepalankoje situacijoje. Ir čia reiktų pasisakyti, kad mes manome, kad ir JAV turėtų imtis veiksmų, kad mes visi kartu ir JAV ir Europos Sąjunga e, sukurtume pasaulinę e, geresnę struktūrą, kuri padėtų užkirsti kelią agresyviai mokesčių politikai. Ačiū. GUE, honorevole Demazi. Ir dabar GUE frakcijos vardu, ponas Demasi ponia Moskovičiai. Sanders piktinasi, kad mano frakcija ir kairieji, fra, kairieji piktinasi tuo, kad tokie koncernai kaip Google nemoka mokesčių. Vis daugiau žmonių JAV ir Europoje piktinasi tuo. Tačiau Junkerio komisija toliau e, užsima savo prasme verslu. Tai yra trečiasis mokesčių paketas ir e, LuxLeaks skandalas nebegalėtų, nebeturėtų pasikartoti. E, Dėlių koncertai 30 procentų savo pelno perkelia į palankę mokesčių bazę turinčią šalis. Ir, Tai Taip pat e, jų filialai yra mokė, lengvatinio mokės, apmokesnimo zonose. Ir Airijoje e, e, yra mažesni mokesčiai. Taigi, iš esmės, iš esmės kiekviena sekretorė sumoka daugiau mokesčių negu Google kompanija. Ir reikėtų imtis veiksmų tam, kad užkirsime kelią mokeš, e, lengvatinio apmokestinimo e, zonoms. Ir e, mes turėtume pasisakyti prieš tokią agresyvę mokesčių politiką ir tikėkime, kad šita komisija imsis priemonių, kad padėtų sažiningiems, sažiningiems mokesčių mokėtams. Pone pirmininkė, komisijos nariai jūsų pateikti, pristatyti pasiūlymai bus dar papildomas etapas siekiant išvengti pelno mokesčių nemokėjimo valstybėse narėse, nes e, bent jau vieną kartą galės būti apmokestinama ta pelno mokesčio dalis, kuri yra perkeliama už ES ribų, tačiau jūsų teikiami pasiūlymai nėra visaverčiai. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas dės visas pastangas, kad komisijos pasiūlymo nuostatos būtų sugriežtintos. Aš noriu pasakyti, kad jeigu procesas nepajudės į priekį kuo greičiau, tai atsakomybė vis labiau pradės prisiminėti valstybės narės, kurios nepaisant išorinių viešųjų diskusijų ir toliau vykdo tą destruktyvinę konkuren, konkuravimo mokesčių politikos srityje veiklą. <clears throat> Taigi mes e, privalome užkirsti kelią tokioms e, kompanijoms kaip Google, kuris savo veiklą bando pakengti europiniai dvasiai. Pilietinė visuomenė turi imtis visų priemonių, kad padarytų spaudimą atitinkamą vyriausybėms tam, kad būtų gyvendintas atitinkamas planas susijęs su BEPS ir kad 28 valstybės narės prie jo prisijungtų. Todėl jūs privalote aiškiai pareikšti paramą būtinybė viešinti atskaitomybės ataskaitas pagal <clears throat> šalis, nes turime užkirsti kelią dabartiems procesams, kuomet e, tarptautiniai koncernai gali šantažuoti vyriausybės ir jų ministrai e, tampa stambiųjų koncernų lobistais. Ačiū, ponas e, Akeris, 2,5 minutės. Yra tam tikrų priežasčių, kodėl valstybės narys, o ne Europos Sąjunga turi priimti sprendimą dėl mokesčių. Kiekviena šalis turi savo stipresias pusės, pavyzdžiui, prancūzai gamina puikų vyną, vokiečiai garsėja savo automobilių pramonė ir taip toliau. Ir kiekviena iš tų kultūrų turi turėti atspindėti savo stipresias pusės savo mokestinėje sistemoje. Mokesčiai yra tokie klausimai, kuriuos kiekviena šalis turi spręsti daugia šalia prasme, bet ne per Europos Sąjungą. Nes blogiausia yra viską suderinti. Konkurencija dėl valstybių narių e, mokestinėje sistemoje leidžia geriau dirbti pardavinėjant pastabas. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, Google e, mokas tie, mažiausiai mokesčių, kiek tai gali. Klau, svarbiausia yra neslėpti mokesčių, svarbiausia yra, kad įmonės neišvežtų mokesčių kartu su jomis darbo vietų. Štai Pasižiūrėkime, kas nutiko su PVM. Pagal ES teisės aktą valstybės narys turi maldauti leidimo iš komisijos, kad būtų galima sumažinti PVM. Tačiau e, laisvai galima didinti. Pasižiūrėkime e, dėl PVM, dėl e, energetikos, suprantama, tai yra naudinga, nes tuomet sumažėja šildymo išlaidos. Tačiau pažiūrėkime, ką padarė Europos Sąjunga. E, Teisingumo teismas prieimė tokį sprendimą, kad ši sistema buvo sužlugždyta ir ją sužlugdė teisėjai. Visi, kurie mano, kad įmonių mokesčius gali tvarkyti ES, aiškiai nesupranta, ką daro, nes ES, dėl ES žalingos politikos ir patys gali prarasti darbo vietos. Ačiū. Pone Kapil, dvi minutės. ENF e vardu. Ačiū, papirmininkė komisijos nary. Google motininis koncernas dabar tapo vertingiausia pasaulio įmonė, jos vertė 550 milijardų dolerių. Tačiau ši įmonė įtarė nuo 9 iki 13 metų nesumokėjusi 200 milijonų mokesčių. Google'as pasinaudoja įvairiais mokesčių taupimo modeliais, kaip ir kiti koncernai, kurie minimi LuxLeaks skandale, taksą specialiame komitete buvo diskutuojama apie tai, kad kiekvienais metais maždaug 190 milijonų eurų nesumokama pelno mokesčių, pasitelkus įvairias mokesčių optimizavimo praktikas. ES ir jo žmonės su tuo taikstytis daugiau negali būtina imtis priemonių, siekiant užtikrinti sąžiningą konkuravimą mokesčių srityje. Komisija teikia atitinkamą pasiūlymą, kuris grindžiamas trimis ramšiai, siekiant pirmiausiai užtikrinti mokesčių pelno mokėjimą ten, kur jis <clears throat> yra uždirbamas. Taip pat e, būtina atitinkamas nuostatas įtvirtinti ir pelno mokesčių direktyvoje. Antras ramstis yra mokesčių skaidrumas. Ferberis Europos parlamente jau parengė pranešimą dėl e, automatinio keitimosi informaciją tarp mokesčių inspekcijų taip pat yra labai svarbi atskaitomybė pagal šalis ir labai džiaugiamės tuo pasiūlymu, kad valstybės narės per septynerių mėnesių laikotarpį turi gyveninti atitinkamą pasikeitimo informaciją sistemą ir <clears throat> taip pat būtina užtikrinti, kad būtų sudarytas mokesčių priebėgų sąrašas bei tarptautiniams koncernams užkirstas kelias perkelti pelno dalį į šalis, kuriuose taikomas žemesnis mokesčių tarifas. Ponas Epitidėjas vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, kad galėtume pritraukti investicijas ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimo būtina sąžingiau paskirstyti mokesčių naštą tarp įmonių. Šiandien globalizacijos epochoje techninės naujovės yra dėgiamos nuolat ir tarptautiniai koncernai gali deklaruoti mažesnius, nei iš tikrųjų uždirba pelnus ir tokiu būdu išvengti mokesčių arba juos sumažinti. Tačiau mums nereikia kurti ES pelno mokesčių mokėjimo e, sistemos, nes pagal ją nebūtų atsižvelgiama į atskirų valstybių specifiką. Tinkama mokesčių sistema gali būti gyvendinama tik tai atskirose valstybėse narėse, nes šiuo metu nesimama jokių priemonių, kuriamis būtų apsaugoti smulkaus verslo, kuris yra Europos ekonomikos stuburas interesai. Taigi Tik tokiu būdu mes galime pasirūpinti, kad tūkstančiai žmonių neprarastų savo darbo vietų, kaip per pastaros metus įvyko Graikijoje. Nacionalinės valstybės gali vykdyti išmintingą mokesčių ir ekonomikos politiką ir pasirūpinti tuo, kad pelno mokestis būtų sumokamas tinkamai darbo bidėgiant dvi minutės kalbės. Gerbiamasis komisijos narys, Praėjusią savaitę komisijos pateiktas paketas tikrai parengtas tinkama linkme, kovant su agresyve daugia nacionalinių įmonių politika, nes tai yra žalinga Europos MVI ir valstybių narių biudžetams. Europos Sąjunga praranda dešimtis milijonų eurų kiekvienais metais dėl to, kad kai kurios įmonės nesumoka mokesčių. Tuos mokesčius būtų galima panaudoti teikiant vieš, viešasias paslaugas arba kuriant darbo vietas. Negalime toleruoti tokios situacijos, kai piliečiai ir, kaip jau minėjo, MVI deda visas pastangas, kad galėtų užpildyti tas spragas, kurios atsiranda nesumokėjus mokesčių didelėms įmonėms. Mokesčių komitete buvo ir atliekamas didelis darbas, stengiantis e, atskleisti kai kuriuos susitarimus tarp daugia šalių įmonių ir valstybių narių. Skaidrumas turi tapti prioritetu. Dabar yra pats laikas nagrinėti šiuos klausimus, kad nekartotume praeities klaidų. Turime siekti fiskalinės sąjungos, mokestinės sąjungos, kad galėtume užtikrinti vienodas taisyklės mažoms ir vidutinėms įmonėms bei daugia nacionalinėms įmonėms. Ponios ir ponai, tai, ką mes sužinojome praėjusią savaitę, yra gera pradžia. Manau, kad turėtume prašyti komisijos nario kuo greičiau įgyvendinti šias nuostatas, na, o parlamentas teiks visokiojo paparamą. Ačiū, ponė Simen, dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė, labai įdomu buvo šiandien ryte klausytis komisijos nario Moskovičiui pristatytų pasiūlymų. Čia viena vertus girdėjome tuos balsus, kurie teigia, kad įmonės yra melžiamos karvės, jos turi mokėti dar mažiau mokesčių. Noriu tik tai priminti, kad tarptautiniai koncernai moka 1 procentą ar net mažiau mokesčių pelno, tai reiškia beveik visiškai nemoka. O komisija elgsis ir toliau, taip kaip anksčiau elgėsi. Mes per pastaruosius mėnesius taksio tyrimo komitete sugebėjome užtikrinti, kad komisija šiandien pateikė pasiūlymus, kurios turėjo pateikti per pastaruosius jau praėjusią vasarą. Turime sutelkti pastangas kartu su komisija tam, kad užtikrintume, kad tarptautiniai koncernai sąžininkai mokėtų pelno mokestį, kurio tarifas gali skirtis atskirose valstybės narise, tačiau jos privalo mokėti pelno mokesčių. Jeigu to norime, turime labai atidžiai panagrinėti komisijos pasiūlymą. Ir jo nuostatos turi siekti daugiau, nei siūloma dabar, kad pavyzdžiui atskaitomybės pagal šalis būtų reikalavimas taikomas ne tik įmonėms, kurio pivartas siekia iki 750, tai yra nuo 750 milijonų dolerių. Reikėtų šį reklamą taikyti taip pat ir toms įmonėms, kur metinė apyvarta prasideda nuo 40 milijonų eurų. Tokiu būdu galėtume užtikrinti skaidrumą ir gyvendyti tinkamas priemonės. Skaidrumas yra čia svarbiausias žodis. Uh, atskaitomybės viešinimas neleis užtikrinti reikiamo skaidrumo komisijai, mes tuo tarpu jos norime, norime, kad komisija imtųsi atitinkamo vaidmens ir jeigu jūs to sieksite, tai parlamentas ir toliau jūs rems pakankamai didelę balsų daugumą. Pone Simonai, jums norime užduoti klausimą pagal minos kortės procedūrą. Ponas Kristofil nori tą padaryti. Ar stinkate sakyti klausimą? Prašau. niekas nebejoja tuo, kad reikia vengti mokesčio mokesčių sukčiavimo ir kad tarptautiniai koncernai turi mokėti pelno mokestį kaip ir kitos įmonės, tačiau turime pasiekti, kad nebūtų taikomas bendras visur pelno mokesčio tarifas, nes tokiu būdu pelno mokestis apskritai išnyktų ir sunaikintume smulkųjį verslą e, užsienio įmonė, tai yra koncernai pasitrauktų į trečiasias šalis, į užsienį. Mes turime pasirūpinti tuo, kad e, verslas pas mus liktų. E, jis gali mokėti mažesnį pelno mokestį, tačiau tą turi daryti skaidriai. Turime pasiekti, kad pelno mokestis nebūtų suvienodintas, kad ir toliau galėtume konkuruoti šios rytė. Pone Kristoforu, noriu priminti, kad klausimai gali trukti tik tai pusę minutės, pone Simonai, jūsų atsakymus. Jeigu jūs pastebėjote, kad mes šiandien nekalbame apie pelno mokesčio suvienodinimo, kalbame apie bendrą kontekstą e, pelno mokesčio bazės suvienodinimo srityje. Tai yra svarbu pabrėžti, nes mes turime puikiai susitarti pirmiausiai, nuo kokios sumos pelno mokestis yra mokamas, nes jeigu įmonės e, <clears throat> e, gali taip suskadyti savo pelną, kad apskritai nemokėtų jokio pelno mokesčio, tai mes iš to nieko nelaimėsime. Pirmiausiai turime susitarti dėl pelno mokesčio bazės ir tik tuomet prasmingos taps diskusijos dėl pelno mokesčių e, tarifų ir tik tada mes pasieksime, kad įmonės apskritai mokėtų pelno mokesčius, o ne taip, kaip anksčiau mokėtų vieną arba mažiau procentų. Vox. Ponas Foks, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerimasis komisijos nariai ponas Moskavičiai, aš norėčiau atsargiai pasidžiaugti jūsų pasiūlymais įvesti naujas taisyklės dėl e, su pelnu susijusios informacijos atskleidimo, tam, kad tarptautinės bendrovės galėtų teikti informaciją apie savo turtą ir pardavimus būtų reikalinga tam, kad galima būtų geriau kovoti su mokesčių vengimu. Junktinė karalystė e, reikalauja didžiausio įmanomo skaidrumo didžiojo aštuntuko e, susitikime ir e, didysis e, dvidešimtukas ir e, ASB, ABPO organizacijos, ASBO organizacijos pasiūlymas dėl mokesčių bazės erozijos taip pat yra savalaikės. Ir komisija be abejo neįspręs šios problemos tik savo jėgomis. Bet kartu aš suprantu, kad ir Europos Sąjungo, Sąjungai šis uždavinys yra per sunkus. Veiksmų reikia imtis tarptautinių lygmenių, o ne nacionalinių. Aš manau, kad visi, kas dirba komisijoje ir Europos parlamente, visi tie, kam atrodo, kad tai yra gera dingstis reikalauti daugiau Europos, turėtų suprasti, kad pasiūlymas e, rengti bendrą mokesčio bazę nėra priimtinas. Veikdami kartu su ESBO mes galėsime užtikrinti, kad valstybės narės galėtų uh, konkuruoti tarptautinėse rinkose. Bet to reikia užtikrinti, kad tarptautinės bendrovės mokėtų mokesčius tiek, kiek priklauso jų mokėti. Ir tam, kad visa sistema veiktų sklandžiai, mokesčių tarifai neturėtų būti per dideli, o visa sistema turėtų būti aiški ir paprasta. Ponas Eteridž norėtų užduoti Jums klausimą, ar atsakysite jį. Prašau, ponas Etheridge. Ačiū, ponė pirmininkė, ir labas rytas, ponė Foksai. Jūs savo kalboje kalbėjote apie konkurenciją, apie verslą, laisvą verslą. Ir kalbėjote apie pasiūlymą vesti bendrą pelno mokesčio normą. Kaip jums atrodo, ar Junktinė karalystė ir toliau turėtų priešintis visiems pasiūlymams? Ir kaip jūs ketinate balsuoti per referendumą, jei paaiškės, kad uh, susitarime bus paminėta ir bendra mokesčio, pelno mokesčio bazė? Dėkoju Jums už šį klausimą. Džiaugiuosi, kad mokesčių politika tebeliks valstybių narių rankose ir valstybės narės galės pritaikyti veto teisę. Ir aš Esu visiškai tikras, kad bet kokie konservatorių vyriausybė vetuos pasiūlymą įvesti bendrą pelno mokesčio bazę, todėl nematau jokio reikalo dabar dėl to pergyventi. Dėkoju, ponė Nievenhausen, vienai minutiai. Dėkoju. Ačiū, kad pristatėte mums šį e, mokesčių paketą tikslas yra pagirtinas, nes iš tikrųjų kiekvienas turi mokėti jam tenkančią mokesčių dalį ir mažas vidutinės įmonės, ir piliečiai, bet taip pat ir tarptautinės didžiulės įmonės, jos ne, neturėtų turėti galimybę tokios pareigos išvengti. Rezultatą siekiama yra pagirtino, tačiau dar dėja darbo lieka nuveikti daug, ne viskas dar padaryta. Turime taip pat pasitelkti tam tinkamas priemonės. Gaila, kad netlikote tinkamo pasiekmių vertinimo. Nacionalinis kontekstas e, nėra visiškai aiškus. Tikslas yra išlikti konkurencingiems. Dar yra atskirų dalykų, detalių, pavyzdžiui, kad ir dėl apibrieščių. Pavyzdžiui, kad ir e, nuorodos skirtos e, išvengti piknaudžiavimu. Yra dar tokių pilkųjų zonų, neaiškių zonų. Turime ir to pavyzdį, pavyzdžiui, Luksemburgas teisingumo teisme dėl šitų dalykų. Taigi turime išklausyti pasiūlymo ir galbūt išgirsti naujų dalykų. Ačiū. Pone Vanyvelhausen, jūsų nori klausti kolega Grapinį. Primate klausimą gerai. Ačiū. Pone Grapinį, prašom, žodis jums. Dėkoju. Jūs kalbate apie poveikio analizę, sakote, kad ji reikalinga. Komisaras gėminėjo, kad mažos ir vidutinės įmonės kartais susiduria su tuo, kad e, joms tenka didelė našta lyginant su tarptautinėmis dėlėmis įmonėmis. Ar jūs manote, kad galėsite įgyvendinti Small Business Act nuostatas prie mūsų tuos sprendimus? Atsakymas. Negaliu šito vertinti, sako ponia Nivelhausen. Yra e, pono Timmermans, komisijos vicepirmininko išsakyta nuomonė. Be abejo, reikėtų labiau atsižvelgti susikloščią situaciją, kad būtų aiškesnė mažų vidutinių įmonių padėtis. Mes parlamentiniam lygmenį taip pat galime atlikti tam tikrą poveikio vertinimą. Dėkoju. Prašom, pusantros minutės žodis kolegai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Nepaisant jūsų gerų ketinimų ir nepaisant jūsų geros valios, Europos komisijos siūlymas tebe lieka e, ne visai aiškus. Jame daug spragų, neaišku, kas bus toliau. Matome, koks yra Europos projektas, matome kylančias grėsmes. E, didelės įmonės vengia mokesčių. E, jos sutaupo didžiulės sumas. E, valstybės narės, o tarpu stokoja lėšų, negali jų išleisti e, mokykloms, ligoninėms ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, įmonės e, galiausiai turi mokėti daugiau, nes valstybėms nepakanka lėšų. Be abejo, turime atsižvelgti į situacijas atskirose šalise. Neturiu nieko prieš didesnį skaidrumą, tačiau mano klausimas jums, komisarė, būtų toks kada pradėsime rimtai spręsti piknaudžiavimo mokesčių mokėjimų problemą, nes to piknaudžiavimo užsieima didelės tarptautinės įmonės, kada kovosime su vadinamomis mokesčių priebėgomis, nes tuo irgi plačiai naudojusi didelės tarptautinės įmonės. Turime sukurti tokią sistemą, kuri padeda iškė, išvengti tokių skandalų, o tuo tarpu ES turi daryti viską, kad būtų pasitikima ES kad jie tikėtų Europos projektu. Mums, ponė komisarė, reikia eiti toliau, kad žmonės ir verslas galėtų matyti, kad yra stengiamasi pasiekti desnį skaidrumą. Ačiū, ponas Kotkato. Ačiū, ponė Pirinkė, aš esu visiškai įsitikinus, kad komisijos mokesčių paketas parodo, kad iš tikrųjų norima yra pažaboti tarptautinių bendrovių e, galimybę susitarti labai patogiai, patogiamis sąlygomis su vyriausybėmis jei viena taisyklė taikoma didžiosioms įmonėms, o kita paprastiems žmonėms, tai yra visiškai neprimtina. Uh, Žorž Orsman kovojo su, koru, su mokesčių vengimu ir jisai teigia, kad jisai imasi radikalių priemonių Londone, tačiau Briuselėje jisai daro viską, kas yra įmanoma tam, kad jo pasiūlymai nieko met netaptų įstatymu. Taigi man labai malonu, kad jisai kalba apie tai, kad viešai reikia skelbti informaciją apie tarptautinių bendrovių pelnus pagal atskiras šalis, bet gal jam reikėtų patikrinti, kai balsuoja jo partijos nariai e, parlamente, kai yra teikiami pasiūlymai, kurių esmė yra tokia Kaip aš ką tik minėjau, reikia apsaugoti e, paprastus piliečius, kuriems tenka didžiulė mokesčių našta. Mums, mes jau pavargome nuo mokesčių konkurencijos. Mes pavargome nuo to, kad e, politikai nuolatos e, labai gražiai kalba, kai vyksta kokia nors krizė, tačiau labai nori po to saugo stambės tarptautinės bendrovės. Mes žaliai norime pažaboti mokesčių vengimą. Ir Aš atidžiai stebėsiu, kaip elgsis ponas Osbornas, kai šis mokesčių paketas pasieks tarybą. Reikės veiksmais įrodyti, kad iš tikrųjų tai jums rūpi. Ir Britanijos piliečiai tikrai nepamirš, jei pastebės, kad e, atsižvelgs tai, jei paaiškės, kad jisai tik tai gražiai kalba ir nieko nedaro. Žanė, pusantros minutės. Kalbant apie šį pasiūlymą, Aš e, manau, kad e, galėtume pasakyti, jog iš didelio darbo išėjo paš. Mes e, iš komisijos laukiame daug daugiau ryšto. Žinome, jog reikia kovoti su taryba, kad iškovotume tinkamą susitarimą. Taip pat žinoma, kad kai kurių valstybių padėtis mokesčių srityje taip pat yra labai iškalbinga. Mes e, turime suprasti, jog e, pastaraisiais metais dėl mūsų politikos e, nukentėjo daug įmonių ir vyko apgailėtinų dalykų Luksemburgė ir kitose valstybėse Europos komisija apie tai aiškiai nepasisako ir nepasako savo nuomonės. Uh, Ta tarpu iš viso to e, pasinaudoja, visų tuo pasinaudoja didelis tarptautinės įmonės, o nukenčia mažos e, ir vidutinės įmonės. E, komisija nori, kad būtų daromas e, ataskaitos e, valstybėms. Mes turime galvoti apie skaidrumą, tai yra esminis dalykas, nes skaidrumas parodo kaip realiai veikia didžiosios tarptautinės įmonės valstybėse narėse. Jos e, teigia, kad pasirengusios e, e, bendradarbiauti, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Dėkoju. Ponas Monu, vieną minutę. Pone komisijos nary, Europos komisija praeitą savaitę pateikė du pasiūlymus siekdama optimizuoti mokesčių e, sistemą. Tai pavėluotas e, pasiūlymas. Kalbant apie ataskaitas atskirų valstybių, mes manome, kad e, valstybių duomenys čia neturėtų būti atskleidžiami, administracijos to tarpu galėtų keistis duomenimis. Kalbant apie 30 procentų. EBPO ir apie e, priemonės, kurios taikomas dėliems e, tartautinėms įmonėms. Tos priemonės turi būti taikomas, todėl kad e, tos didelės įmonės e, daro neleisinus dalykus, ponė Moskovici, kuomet jūs buvote finansų ministras, jūs e, toleravote tuos dalykus. Aš e, tikiuosi, jog dabar bus įmamasi priemonių apsaugoti mokesčių mokėtojams. Niedermayer, pusantros minutės. Gerbėjai kolegos, problemos, kurios išiškėjo per LuxLeaks skandalą ir po to, kai buvo paskelbta tai, tai, kiek mokesčių moka Google, niekur neišnyks. Mes turime imtis veiksmų. Uh, Reikia e, suprasti, kad reikia kovoti su tais, kurie vengia mokėti mokesčius. Mums reikia daugiau koordinavimo ir reikia susitarti dėl bendrų taisyklių nes vis vien savo jėgomis negalės spręsti šios problemos. Todėl aš norėčiau pasidžiaugti komisijos pasiūlymu, norėčiau pasidžiaugti ir to, kad jūs atsižvelgėte į EBPO iniciatyvą ir taip pat pasidžiaugti ir to, kad Europos parlamentas labai daug dirba šiuo klausimu jūs nustatėte tam tikrus rodiklius skirtus konkrečioms e, e, BEPS e, rekomendacijoms ir aš tam pritariu. Ir jūs ketinate taip pat aktyviai dirbti taryboje. Bet tai yra tik tai pradžia. Mums reikia įgyvendinti visą BPO parengtą veiksmų planą dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkelimo. Antra, galima galvoti apie konkrečias ES rekomendacijas. Pavyzdžiui, galima būtų vesti Elgesio kodeksą, derinti, geriau gal bandyti užpildyti kažkokias spragas mokesčių sistemoje. Ir aš manau, kad labai svarbu yra kovoti su mokesčių vengimu. Tai yra būtina ne tik tai tam, kad mes galėtume daugiau surinkti mokesčių, bet kad sudarytume geresnę uh, verslo aplinką mūsų įmonėms. Aš tikiuosi, kad jums pavyks viską gerai gyvendinti ir galiausiai Europos sistemoje bus tobulesnė ir geresnė. Dėkoju dvi minutės ponui Baje. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Po LuxLeaks Šveicarijos bylų matėme, kokios problemos iškilus pasiūlėte mokesčių paketus, kad būtų galima sustabdyti daugia nacionalinių įmonių mokestinį sukčiavimą. Jūs esate tas komisaras, kuris siekia daugiausia tvarkos e, įvesti e, mūsų bendram projekte, kurį vadiname Europą. Ne viskas yra tobula, bet jūsų veiksmai yra nukreipti teisinga linkme ir tai yra labai svarbu. Svarbu jūs paremti, kad galima būtų e, spręsti sėkmingai toliau tas problemas E, jūsų siūlymą atitinka mūsų specialio komiteto e, priimtas gairias. Mes renksime galutinį pranešimą, kur bus numatytas išsamus ir reguliarus keitimasis informacija tarp valstybių narių mūsų aptariamoje srityje. E, nebuvo padaryta nuoroda į šalims teiktas rekomendacijas ir dėl to yra šiek tiek gaila. Na, už šiaip visą kitą, kas siūloma, yra gerai, tuo džiaugiamės. Jūsų siūlymas yra dar vienas žingsnis teisinga rinkme, kad būtų galima kovoti su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu. Manau, kad kitos priemonės, kuriuos priemė taks komitetas, o būtent skyrius dėl bendros mokestinės bazės ir nuorodos į E, šalims skirtas rekomendacijas dar atsiras dokumente. Aš manau, kad reikėtų aiškiai išsiaiškinti, kur yra tos zonos, kuriomis naudojasi daugia nacionalinės įmonės, jos turėtų mokesčius mokėti ne kokiam nors e, fiskaliniam rojui, mokesniai priepagai, bet toje šalyje, kurioje vykdo ekonominę veiklą. Visi žinome, kad jeigu daugia nacionalinė įmonė nemoka, tarptautinė įmonė nemoka mokesčių ten, kur veikia, tai naiskriaudžia tą šalį, kurioje dirba, o tų lėšų šalims reikia švietimui, priežiūrai, kelių priežiūrai e, ir įvairioms kit, ligoninėms ir įvairioms kitoms programoms. Jūs sakėte, kad net nėra tikslo keliama koordinuoti pelno, mokesčio, koordin, e, pelno mokesčio, mokestį Europos Sąjungoje, bet mes manome, kad tai būtų reikalinga. Būtina ir toliau sėkmingai kovoti su mokesčių vengimu ir aš manau, kad parlamentas jūs parems. Aš bent jau daug ką girdėjau iš kolegų šią linkmę. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, kolega Lūkė. Nematau kolegos. Tad žodis kolegiai Harkin minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad yra pateiktas kovos su mokesčių sukčiavimu paketas. Labai daug tarptautinių bendrovė pasinaudodamos agresyvių mokesčių planavimu išnaudoja įvairias spragas valstybių narių įstatymuose ir dėl to jie tikrai moka juokingas palūk, mo, juokingus mokesčius ir niekaip to negalime pateisinti. nuo vieno milijardo iki e, puspenkto milijardo eurų yra prarandama dėl tokios veiklos. Tie, kas e, Tai yra prarastos lėšos ir kaip jūs, jūs, jūs ir sakėt, komisijos nariai negali kalbėti apie jokią socialinę sistemą, kol prarandame šitiek pinigų. Uh, Komisija sakė, kad BEPS pasiūlymas nėra pakankamas, taigi dabar ES turėtų rodyti pavyzdį kitoms pasaulio šalims, turėtume užimti lyderės vaidmenį. Ne dėl to, kad mes norime išsaugoti savo konkurencingumą ar norime e, pritraukti kuo daugiau for, e, užsienio investicijų. Ne, mūsų tikslai turėtų būti didesni ir platesni. Ir galiausiai ne viena Europos parlamentas, taryba ir komisija turi uh, vaidinti svarbiausią vaidmenį vartotojams čia teks labai svarbus vaidmuo ir todėl aš manau, kad ataskaitų teikimas pagal atskiras šalis, nurodančios, kiek pelnus mokėtų kiekvienoje šalyje, bus labai svarbi priemonė. Mes jau girdėjome šiandien, kad tarptautinės bendrovės nemoka mokesčių. Tai jau buvo pasakyta šioje salėje šiandien. Tačiau tokia situacija atsirado ne vakar. Jau dešimtmečiais valstybės narės e, visiškai tą faktą ignoravo. Taip įvyko dėl to, e, kai dėl tam tikrų kapitalo judėjimo e, dėsnių. Nes politikams labai svarbu yra pritraukti kuo daugiau kapitalo. Mes matome, kad neoliberalus kapitalizmas nori viską sukauptis, sutekti savo rankose. Žvelgdamas į šį pasiūlytą paketą, aš norėčiau jūsų paklausti, O kokį vaidmenį vaidins di didelės konsultacijų bendrovės? Jūs kalbate apie mokesčių uh, informacijos apie mokė, mok, sumokėtus mokesčius skelbimą pagal valstybės narės. Gal čia jums padėjo viena iš stambių auditavimo bendrovių? Ar jūs ketinate susirūpinti ir tais, kurie taiko tam tikras priemonės, tam tikrus mechanizmus, kad išvengtų uh, didesnių mokesčių. Reikia nepamiršti, kad už visus sprendimus stovi žmonės. O kaip jūs ketinate dirbti su Luksemburgu ir e, Šveicarija? Ar mes tikrai ignoruosime šias problemas ir ką nors darysime? Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jūs esate iš Prancūzijos. Vis mažiau žmogaus teisių šalis. E, Tai yra ir vis labiau Prancūzija tampa ša, romantikų šalimi. Prancūzijoje nėra puolama prie to, ko labiausiai trokšti iš karto. Reikia palaukti ir atlikti tam, tikrus, tam tikrą pasirengimą. E, po Swiss leaks, offshore leaks, lux leaks skandalų, sakykime, kad tas parengiamasis etapas užsitęsė. Ir Galiausiai atėjo laikas imtis veiksmų, nes matome, kad mūsų taip trokštamas tikslas gali išnykti horizonte. Ką reiškia imtis veiksmų? Tai reiškia, jūs pats teisingai pasakėte, kad reikia, kad šalis, šalims teiktų ataskaitas tos tarptautinės įmonės. Aš tikiu, kad tai yra jūsų nuoširdus siekis. E, tos tarptautinės įmonės turėtų ne tik skelbti, kokį pelną pasiekia, kiek mokesčių sumoka, bet kokiu vardu veikia, kiek žmonių juose dirba, e, fiskalin, kokią fiskalinę naudą gauna ir panašiai. Tai būtų įdomu visiems mūsų piliečiams. Turime siekti, kad e, EBPO rekomendacijos būtų taikomos nuo pradžios iki galo. Ir aš manau, šį kartą mm, mums reikalingas yra tas jūsų siūlomas paketas, bet užmirštami tam tikri dalykai. Dvi šalėse daly, sutartise yra numatyta visai lėtaisyklių, o tos taisyklės, kurios būtų taikomos visiems, dažnai e, nėra taikomos. Ir konsoliduojimų Tai štai kontroliuojamo užsienio vieneto apmokestinimas lyg ir nefigūruoja tam pakete, tuo tarpu, kai e BPO apie tai kalba labai plačiai. Manau, kad tas spragas reikia užpildyti, kad tos rekomendacijos turėtų tam tikrą vertę. Jūs siūlote teisės aktą. Ir būtina, kad bendra mokesčių bazė būtų taikoma įmonių pelnui. Ir visa tai turi būti sudaryta objektyvių pagrindų, diskutuojant tarp valstybių narių jas vertinant. Jūs savo kalboje apie tai minėjote, jūs sakote, kad norite pagaliau imtis veiksmų ir aš jumis tikiu, bet e, nebelaukit ilgiau, parengiami darbai atlikti, imkitės tų veiksmų. Ir dabar klausimas yra toks, Ar valstybės narės, kaip ir Moskovici, kaip komisaras, yra lygiai taip pat siekiančios tos, tas problemas išspręsti. Jeigu pažiūrėčiau, kaip elgtųsi Olandija, kaip vėl elgesi mano šalis ar Luksemburgas, nesu toks optimistiškai nusiteikęs. Tad klausimas, kaip pastatinti tų valstybių troškimą, norą irgi tas problemas išspręsti. Linkėčiau, kad komisarui tai pavyktų, kad ir tos valstybės, kuriuose ne viskas gražu, baigtųsi tie skandalai, kad baigtųsi tie fiskaliniai karai, nuo kurių labiausiai kenčia mokesčių mokėtojai. Ar tai būtų mažos jūtinės įmonės, ar atskiri asmenys. Ačiū. Kolega Mak, minutė. Pane komisaři, podle vás daňová konkurence. Pone komisarė, savo nuomonėje jūs esate sakęs, kad fiskalinė konkurencija yra blogas dalykas, o tarpu aš manau, kad blogas dalykas yra mokesčių vengimas. Matome, kas vyksta Šveicarijoje. Konstitucija apsaugo mokesčių mokėtojus. Fiskalinė konkurencija yra iš tikrųjų nelengvas dalykas mokesčių mokėtojams. Jūs kalbate apie agresyvų mokesčių planavimą. Jūs e, norite pažaboti konkurenciją, gal dėl to jums tie sprendimai atrodo agresyvus. Jūs nekreipiate dėmesio į fiskalinę evoliuciją. Mes neturime teisės dabar daryti kažkokių didelių perversmų ar revoliucijų. E, jums e, Europos sutartis neduoda tokių teisų. Jūs kalbate apie sutarties 115 straipsnį, tačiau tai galioja vidaus rinkai, tai negalioja mokestiniams klausimams. Aš manau, kad jūsų tikslas yra tiesiog ieškoti daugiau lėšų kiekvienos iš valstybių kasoj ir jas gauti. E, prancūzijos žmonės mano, kad moka per daug mokesčių. Tad Prancūzijai reikėtų tik sumažyti mokesčius ir tiek. Dėkoju, kolega Rozati. Pone, Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Mokesčių vengimo reiškinys sumažina valstybių narių pajamas e, iš mokesčių ir sukuria sąlygas nesažiningai konkuruoti. Taip, aš Taip pat manau, kad reikia spręsti šią problemą ir reikia imtis veiksmų konkrečiose valstybėse narėse. Kol kas visų, visos pritaikytos priemonės nepasiteisino. Komisijos narė, aš manau, kad reikia kur kas platesnio masto veiksmų. Reikia patvirtinti e, rimtesnius dokumentus dėl mokesčių vengimo ir jūs taip pat žinote, kad yra direktyva dėl administracijų, administracijų bendradarbiavimo patobulinimo. Uh, Ir veng, kovo, kovos su mokesčių vengimu direktyvoje yra šešios priemonės. Ir tenai kalbama apie tai, kad reikia užkirsti kelią tam, kad turtas būtų perkeliamas į ūsienio šalis, kad būtų E, neleista įmonėms tiesiog e, perkilinėti įvairias sumas savo e, finansinėje ataskaitoje į įvairias pozicijas. Aš manau, kad mes turime nepamiršti, kad turime svarbiausias sutartis ir kur jose yra įtvirtintas subsidiarumo principas. Todėl laikantis to principo negalima net kalbėti apie mokesčių derinimą Ir galvodami apie mokesčius, turime nepamiršti, kad niekuomet mokesčiai neturėtų trukdyti mūsų įmonėms dirbti. You, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nary. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs e, pristatėte mums šiandien mokesčių paketas, kuris yra labai svarbus žingsnis, kuriant sažiningesnę mokesčių sistemą Europos Sąjungoje. Ypač jei bus pakrista tais keturiais ramšiais, apie kuriuos Jūs kalbėjote. Mokesčių vengimas kelia grėsmę mūsų e, geroviai ir sąžininkai konkurencijai 2000 eurų kiekvienam gyventojui. Tai tiek mes sumokame už sukčiavimą mokesčių srityje ir mokesčių vengimą. 2000 eurų e, tenka kiekvienam žmogui, tiek lėšų yra prarandama. Kiek galima būtų mokyklų pastatyti, kiek galima būtų investuoti į švietimą, į kitas sritis. Uh, Yra dar vienas svarbus principas, kuriam e, šiuo metu yra iškilusi grėsme, kai mūsų piliečiai mato, kad stambios tarptautinės bendrovės praktiškai nemoka mokesčių, tuomet jie nebegali pasitikėti mūsų institucijomis, kai mūsų piliečiai mato, kad e, stambios tarptautinės bendrovės sudaro neteisėtus susitarimus dėl mokesčių su vyriausybėmis, jie nebegalės pasitikėti tomis vyriausybėmis. Mokesčių, e, piliečiams atrodo, kad tai yra nesažininga, tai yra neteisinga. Įmonė, visos įmonės, kurios netaiko įstatymų, nesilaiko taisyklių, turi būti nubaustos. Kaipgi galima būtų sukurti geresnę, sažiningesnę sistemą? Pirmiausia, manau, kad mums reikia daugiau skaidrumo. Kodėl? Todėl, kad stambios tarptautinės korporacijos labai dažnai pasinaudoja šešėliu, tuo, kas nėra visiškai aišku. Ir Todėl džiugiuosi, kad Europos Sąjungos ir Šveicarijos susitarime yra numatyta keistis informacija apie įmonių pelnus. Skaidrumas. Štai, būtų, štai ko mums reikia. Ir kaip jūs teisingai pasakėte, taip, mums reikia, kad e, būtų viešai skelbiama informacija apie tai, kiek įmonė sumoka mokesčių kiekvienoje šalyje. Tai privers stambes tarptautinės korporacijas mokėti daugiau mokesčių. Ir aš norėčiau kreiptis į jūs komisijos narį prašydamas jūs padaryti viską, kad ta priemonė e, būtų patvirtinta tam, kad e, informacija apie sumokėtus mokesčius būtų viešai skelbiama. Tai tikrai bus labai svarbus žingsnis į priekį. Kiitos puhemies. Yritysverotusta koskeva toimivalta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Įmonė apmokestinimas yra nacionalinės kompetencijos dalykas. agresyvus mokesčių planavimas paprastai yra vykdomas e, taptautiniu mastu ir, ir ypač dėlių įmonių. Aš tikiuosi, kad komisijos darbe bus į tai atsižvelgiama. Manau, kad akivaizdu, jog siekiant suvienodinti mokestinės taisyklės valstybių narių lygmenių Tik tai tai bus įmanoma pasistumėti į priekį. Gruodžio mėnesį kyla daug triukšmo dėl pono Zupergergo pareiškimo, kad jisai didelį turtą atiduoda labdarai, tačiau jis turi sumokėti savo mokesčius. Kolega Ferber, pusantros minutės. Prezident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zunächst mal. Mėly kolegos, ponė komisijos nary. Aš visų pirma norėčiau pasakyti, jog visi mes sutarėme, jog e, kova su mokesčių vengimu turi vykti ryštingai. Tačiau turime e, suprasti, jog e, visi turi pasišluoti savo durimis. Mes matome, pažiūrėjau, kad čia nėra tarybos atstovų. Tai labai nuvilia, juk tie, kas labiausiai nusideda šiame kontekste, nedalyvauja šioje diskusijoje. Pone komisijos nary, komisija teikia teisingų pasiūlymų, jūs siekiate teisingos, neiškraipytos konkurencijos. Tai yra pagirtini dalykai ir aš labai jais e, džiaugiuosi. Aš e, tikiuosi, kad e, valstybės narės susitars BPO lygmenių dėl BEPS iniciatyvos. Tikiuosi, kad jie parems tą iniciatyvą, nes tuomet tai bus tikra pažanga. Labai dažnai valstybės narės uh, mokesčių srityje nebuvo, nebūna pakankamai ryštingos ir nenori didesnio skaidrumo. Tad aš e, vis dėlto tikiuosi, kad taryba galų gale imsis veiksmų, kurių privalo imtis ir aš norėčiau pakviesti komisiją bendradarbiauti su mumis, kad būtų daromas spaudimas valstybėms narėms, nes e, tai būtų naudinga mokesčių mokėtojams. Įmonės turi nevengti mokėti mokesčius, tuomet piliečiai jausis taip pat normaliai. Ponas Morel, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos narys Moskovisis sakė, jog reikia veikti greitai ir e, yra aiškiai, mes pritarėme šitam tikslui. Tos priemonės, kurias jisai pristatė, šiandien yra be jokios abejonės teigiamas signalas. Kai kurie kolegos sako, jog šios priemonės uh, neatitinka euro, europiečių e, noro veikti ryštingai ir įgyventi reformą, tačiau turime pažvelgti, kas jau padaryta. Yra kai kurių pasiūlymų, kurie pateikti dabar ir jau nagrinėjami, to tarpu prieš keletą metų tai buvo neįsivaizduojamas dalykas. Mes turime taip pat suprasti, koks yra pasipriešinimas. Juk ne komisija yra pasipriešinimo šaltinis, o taryba ir reikia veikti tuo lygmeniu. Ir turime suprasti, kad tai yra tik tai tam tikras etapas. Mes tuo etapo metu turime siekti pažangos dėl pelno mokesčio harmonijos ir turime taip pat siekti pažangos dėl e, ataskaitų apie atskiras valstybės. Aš manau, kad skaidrumas netrukdo taip pat konkurencingumui. Atvirkščiai, tad turime eiti toliau, turime uh, peržengti tam tikras e, ribas ir turime taikyti daugiau priemonių tarptautinėms e, e, didelėms įmonėms. Turiu galvoje reportingą, nes jisai paliestų apie 15 procentų tų didelių įmonių, tačiau kolegos turime pripažinti, kad einama teisinga linkme. Aišku, galima eiti e, dar toliau, bet labai svarbu, kad mes tinkamai bendradarbiavam su komisija ir labai svarbu, jeigu santykis taryboje yra klausimas jums, pono Lamberto. Pone Moreli, kadangi jūs e, reagavote tai, ką aš sakau, aš noriu, kad būčiau suprastas teisingai. Kai aš sakiau, kad e, pra, pradinė fazė yra svarbi, aš nesakiau, kad ta pradinė fazė, preliminari fazė, kuri prasidėjo prieš keletą mėnesių komisijos pastangomis, nėra pats svarbiausias dalykas. Aš sakiau, kad uh, atėjus tam tikram laikui turi būti konkrečiai įmamasi veiksmų ir jie gyvendinami. Ar galėtumėte atsakyti, ponė kolegė Lambert, aš ne visiškai suprantu jūsų pasakytą metaforą, nes aišku, interpretuojant pažodžiui tą jūsų metaforą, galime nueiti ne tą linkme. Metaforoje buvo beje ir tam tikrų seksualinių um, aliuzijų, vertėjo pastaba. Aš noriu pasakyti, jog e, ataskaitos e, apie atskiras valstybės yra geras e, dalykas. Ir mes turime suprasti, kas yra mūsų sąjungininkai ir turime juos įtikinti. Dėkuoju, ponas Vandalin, vieną minutę. De plannen van de commissie eh, slaan door, eh, voorzitter. Ze gaan veel verder dan een internationaal verband is afgesproken. De ruimte. Pone pirmininkė, Komisija siekia daugiau, negu yra numatyta tarptautinių lygmenių. Turėčiau pasakyti, kad atmosfera Europoje dabar yra tokia, kad yra suvokiama, kad tai, kas čia numatyta, dėja netitinka realybės. Mes turime čia rinkinį gražių deklaracijų, gražių žodžių, tas tai tiesa, tačiau kaip su gyvendinimu. E, Prieš tai kalbės komisaras yra taip pat kalbėjęs apie tai, kai kalbėjo apie mokestinės priebėgas. Pavyzdžiui, uostų infrastruktūroms nesunku dar kol kas yra gauti valstybės pagalbą. Tai aš manau, kad siūlymai turėtų būti adekvatus esamai situacijai. Aš nemanau, kad galėsime užtikrinti teisingą konkurenciją veikdami ES lygmenių. Nežinau, ką reikėtų daryti, norėčiau, kad būtų įmasi priemonių užtikrinti daugia šališkumui. Ponas Karas pusantros minutės. Pone komisarė, kolegos, ponios ir ponai, mes reikalaujame, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu, su mokestiniu neteisingumu E, dabar e, naujos tendencijos atsiranda šis tai, ir tai yra puiku. Europos komisija siekia ne tik EBPO e, priimtų nuostatų, siekiama dar daugiau. Tai yra teisinga, turime džiaugti šiuo siūlymu. Norime, kad tie šeši siūlymai būtų kuo greičiau įgyvendinti būtina geležį kalti kur, kol karšta. Suprantame, kad dar belieka daug problemų. Tokių problemų, kaip pavyzdžiui, bendros mokesčių bazės nustatymas ir panašiai, šioje srityje būtina teikti siūlymus. Nacionaliniai e, praneš, nacionalinės at, e, tos ataskaitos, kurias tarptautinės įmonės teiktų šalims, būtų naudingas dalykas. E, direktyva dabar neįgyvendinama tinkamai susijusi su apmokestinimu. Problema yra ta, ir taip nutinka dažnai, kad e, reikėtų bausti tuos, kurie nesilaiko teisės aktų. O dabar e, visi mokesčių mokėtojai kenčia dėl to, kad kažkam pasiseka mokesčių išvengti sukčiaujant. Tai yra iš tikrųjų labai rimta problema ir manau, kad su jumis einame teisinga kryptim. Kolega Koferati, minutė su pusė, prašau. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, labai atvirai pasakysiu, jog e, jūsų paketo turinys yra visiškai priimtinas. Atsiprašau, e, kai kurios nuostatos jūsų paketo yra priimtinos, tačiau visas turinys ne. Aš suprantu, kad jūs norite spręsti e, problemas ir norite, kad piliečiai laikytųsi E, ir įmonės laikytųsi fiskalinių taisyklių. Tačiau jūsų pasiūlyme kai ko trūksta. Aš e, manau, kad e, ataskaitos apie atskiras valstybės turėtų, turėtų būti toks aspektas, kuris užtikrintų skaidrumą. Ir mes manome, kad uh, Skaidrumas yra puikiai atgrasimo priemonė. Mes e, suprantame, kad e, komisija siekia taip pat poveikio vertinimo. Kai buvo tas pats daroma bankų srityje, buvo nuspręsta, buvo e, padarytas sprendimas, jog skaidrumas netrukdo banko konkurencingumui, netgi atvirkščiai. Tas pats turi būti damana ir įmonių srityje. Skaidrumas turi būti mūsų veiksmų pagrindas. Aš e, manau, kad tas paketas parengtas truputį e, skubotai ir norėčiau paklausti, kada baigsite poveikio vertinimą. Nereikėtų direktyvos ad hoc. Direktyva dėl e, akcininkų jau yra pasistumėjus pakankamai svarbiai ir buvo sutaupyta daug brangaus laiko. Panas Hokmark. Centros minutės. Pone pirmininkė, dėko, e, komisijos nariai dėkoju Jums už e, šiandien pristatytą dokumentų paketą. Aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad mokesčių sistema būtų teisinga ir sąžininga, kad ji neleistų vengti mokesčių, kad jį, reikia, kad ji būtų skaidri. Apie tai buvo šiandien kalbėta. Tačiau man atrodo, kad mes dažnai kalbėdami pamirštame ir apie tai, kad mokesčių sistema turi būti tokia, kad ji padėtų mums plėtoti konkurencingą ūkį. Ir kalbėdamas atvirai, turiu pasakyti, kad ES taikomi yra didžiausi visame pasaulyje mokesčiai. Ir mūsų ekonomikos augimas nėra pats aukščiausias, nes mes neturime labai daug inovacijos plėtojančių įmonių. Ir aš manau, kad mes privalome tai atsižvelgti, kai kalbame apie mokesčius. JAV neketina e, taikyti tas priemonės, kurias šiandien pasiūlė da, komisijos narys. ES žengia net ir toliau nei siūlo EBPO savo rekomendacijose. Tai reiškia, kad ilgainiui iškils problemų dėl konkurencingumo. Ir reikia nepamiršti kad šiandien nėra labai lengva iš tikrųjų pasakyti, aš tai tokia tokia veikla vykdoma yra ten ir ten. Mūsų ūkis šiandien, mūsų ekonomika ir, yra labai sudėtingi šiandien. Taip, mes turime reikalauti, kad sistema būtų skaidresnė, bet kartu nepamirškime, kad ji turėtų ir užtikrinti mūsų konkurencingumą, nes šiuo metu Europa neturi konkurencingiausios pasaulio ekonomikos, o mes labai norėtume, kad, tai bū, kad ji būtų tokia. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Mes išgyvename istorinę akimirką, nes šiandien kalbame apie mokesčių sistemą. Ir mes arba galime ją iš esmės pertvarkyti, arba mes ir toliau taiskysime sistemą, kuri buvo sukurta po 1928 metų krizės. Mums reikia sudaryti sąžininkas konkurencijos sąlygas, e, ypač mūsų inovacijas kūrenčioms bendrovėms, tam, kad jos galėtų pirmauti pasaulyje. Taip, mes turime daryti viską, kad būtų e, užkirstas kelias mokesčių vengimui. Turiu pasakyti, kad Niderlandai, pirmininka, kurie pirmininkauja šiuo metu Europos Sąjungoje, tikrai mane nuvylė, nes e, jie nenori persikėti tų šalių, kurios sudaro nesažinės sąlygas. Komisijos nariai, mes turime padaryti viską, kad stambioms tarptautinėms korporacijoms nebūtų lengva perkelti pelną į tas jurisdikcijas, kur taikome mokesčių tarifai yra mažesni, arba net iš vis perkelti juos už ES ribų. Mums reikia tokios sistemos, kuri e, leistų tarptautinėms bendrovėms mokėti visus mokesčius teisėtai. Tai reiškia, kad reikia ištaisyti, da, e, užpildyti tas spragas, kurias šiuo metu turime. Toliau, kova su mokesčių rojais yra labai svarbi, jei mes norime iš tikrųjų veikti mokesčių vengimą. Reikia pasakyti, kad uh, tokie susitarimai, kurie buvo sudaryti su Google, yra sudaromi su daugybė įvairių bendrovių, kurios yra, kurių akcijomis yra prekiaujama FUCI vertybinių popierių biržoje. Galiu paminėti kelis pavyzdžius. Ir mes, aš manau, kad mes turime su tokiu reiškiniu kovoti ir tai bus naudinga visiems mūsų piliečiams, nes bus užtikrintas didesnis konkurencijų e, teisingumas. Norėčiau, kad laikytumės kalbėjimo laiko. Ponas e, Murešan, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums už tikrai labai dosniai dalyjate kalbėjimo laiką šį rytą. Gerbiamasis komisijos nariai, gerbėjai kolegos, aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad komisija pateikė šį paketą dėl mokesčių, nes jau seniai tokio dokumento reikėjo. Be to, aš džiaugiuosi, kad dabar pradėta dar kalbėti apie konsoliduotą mokesčių pelno bazę. Apie tai tas pasiūlymas buvo pateiktas prieš keliarius metus, tačiau iki šiol nedaug kas buvo padaryta. Iki šiol stambios tarptautinės bendrovės išnaudoja da, e, skirtumus tarp valstybių narių ir už tai moka mažos ir vidutinės įmonės. Komisija turi padaryti viską, kad ir mažos, ir didelės bendrovės galėtų konkuruotis uh, e, sąžiningai, lygiomis uh, uh, sąlygomis. Visi turi mokėti mokesčius, nesvarbu, tai yra didelė įmonė ar maža. Uh, Aš manau, kad pelno mokesčio sistema turėtų būti sąžininga visiems ir taip mes galėsime apsaugoti užimtumą Europos Sąjungoje. Toliau, aš manau, kad da, palankios sąlygos verslui kurti yra reikalingos tam, kad mes galėtume turėti konkurencingą inovacijomis pagrystą ekonomiką. Tarptautinė, e, tarptautinės įmonės da, veiks geriau, jei mes derinsime savo veiksmus ir taikomas taisyklės. Iki, e, reikia taip pat daugiau dėmesio skirti elektroniniai priekybai. Ir aš esu stikinęs, kad, kad tarp valstybinė elektroninė priekyba ES tikrai dar gali būti stiprinama ir plėtojama. Tik tai taip mes sukursime bendrą skaitminę rinką Europoje. Tang per un minuto, prego. prego. O, stang vieną minutę. Ehm, Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, turime istorinę progą, daug žadančią progą užkirsti kelią įmonėms vengti mokesčių. Ši pramonė nepadeda kurti sąžininkos konkurencijos tarp šalių. Ir e, ši pramonė naudojasi nacionalinių taisyklių džiunglėmis ir bando išgyventi e, tose džiunglėse. Būtent tos įmonės nemoka tiek mokesčių, kiek turėtų mokėti ir elgesi nesažiningai. Tai štai, mane nustebino, kad pirmininkaujančios valstybės Niderlandų atstovų nėra šiame posėdėje. Aš manau, kad šią progą turime maksimaliai pasinaudoti. Pirmiausia, dar tebe lieka paskatų visoms valstybėms narėms, jų esama siūlyme, e, leisti mokėti mažesnius mokesčius. Ir mano klausimas komisijai būtų toks. O kaip su, tuo, su ta minimalia mokesčių e, baze? Ir kitas klausimas, jeigu šis siūlymas užblokuos kelius e, mokesčiams vengti, tai atsiras naujų kelių, jų ras e, įmonės norinčius vengti mokesčių. Tai reiškia, kad reikalingos e, ataskaitos, kurias įmonės teiktų kiekvienai šaliai, kad apie viskas būtų aišku. Ačiū, kolega Balts, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė. EPP požiūriu yra labai svarbu, kad komisija labiau orientuotųsi į EBPO siūlymą. ES nėra sala, kai dėl mokesčių koordinavimo. Turime veikti kartu nacionalinių lygmenių. Tai yra svarbu, kad galėsime užtikrinti į Europos įmonių konkurencingumą. Svarbu, kad ne tik ES pasirinktų tokį kelią, kuris siūlomas, bet taip pat svarbu, kad ir trečiosios šalis paremtų mus. Būtent dėl to šis procesas, EBPO siūlymas procesas e, gali būti sėkmingas. Tad būtina kovoti su mokesčių vengimu, būtina tam užkirsti kelią. O kad būtų galima to pasiekti, turime veikti. E, mes be abejo remiame jūs ir, ir remsime, bet reikėtų, kad aktyviai veiktų ir taryba, kad valstybės narės visos sutartų. Direktyva, kur kalbam apie mokesčių vengimą, numato daug įsipareigojimų. Ne visi e, tai direktyvai entuziastingai pritarė, bet be viso to dar reikia numatyti ir informacijos keitimasi tarp mokestinių institucijų. Man atrodo, tai būtų labai efektyvus dalykas, tai puikiai priemonė, kurią reikia tinkamai pasinaudoti. Ir be abejo, tos tarptautinės įmonės jų klausimas yra aktualus. Nereikėtų, kad administracinė našta ES dar labiau auktų, reikėtų labiau e, tinkamai reglamentuoti tų tarptautinių įmonių veiklą. Čia komisijos siūlymai yra teisingi. E, tuo būdu e, teisingumas būtų pademonstruotas mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, mokesčius, kur, mokesčių, kurias moko tokius įmonės kaip Google ir kiti, yra tikrai dabar per nelik menki. Mes džiaugiamės komisijos siūlymų dėl bendros mokesčių bazės taikytinos įmonėms. Dėkoju. Minuto, prego. Sí, gracias, gracias, presidente. Yo creo que toda la mayoría de esta Cámara, señor Moscovici, está a favor de su proyecto, a favor. Dėkoju Ponas e, Moskovičiai pateikė savo projektą, jisai tuo projektu nori kovoti su mokesčių vengimu, visa tai yra teisinga, tačiau aišku, tai bus labai ilgas ir sunkus kelias. Aš norėčiau pabrėžti dvi kliūtis. Visų pirma, šioje salėje e, mes atstovaujame įvairioms politinėms e, frakcijoms, taip pat Žinome, jog kai kurie iš mūsų mano, jog e, ekonominiu požiūriu e, mokesčių konkurencija yra geras dalykas. Mano požiūriu tai yra blogas dalykas, tai yra nesažiningas e, dalykas. Nes jeigu yra konkuruojama mokesčių srityje, tuomet labai sunku susigaudyti dėl, dėl, dėl tikro konkurencingumo. Todėl konkurencija tampa iškraipyta, neteisinga. Komisija taip pat e, turi atlikti ir gyvendinimo tikrinimo darbą ir čia iškyla taip pat daug trūkumų kol kas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Mokesčių paketas siekia daugiau teisingumo mokesčių srityje ir siekiama, kad ir įmonės, ir fiziniai asmenys mokesčių mokėtojai būtų traktuojami vienodai. Tie principai, pagal kuriuos tokios tarptautinės įmonės kaip e, McDonald's turi būti traktuojamos kaip e, įmonės, o ne kaip franšizių daugybė. Tai tos taisyklės, mano nuomonė, dar nėra visiškai uh, pilnos ir juose trūksta kai ko, o trūksta e, skaidrumo, trūksta ataskaitų apie atskiras valstybės. Aš e, girdėjau iš Niderlandų atstovų, jog kaip pirmininkaujantį valstybę Niderlandai taip pat nagrinės e, šį aspektą. Šiame kontekste Intelektinės nusavybės klausimai taip pat iškyla kaip labai svarbus ir komisija turėtų būti ambicingesnė. Kolega Sani. Hiszem, hogy valamennyien elmondhatjuk, hogy a bizottság által előterjesztett intézkedés csomag összességében jó irányba mutat, és én szeretnék gratulálni is ez ügyben. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Komisijos siūlymas yra nukreiptas teisinga linkme, tad noriu pasveikinti komisiją ėmusis tokių veiksmų. Mes dabar galime viešai pasakyti, jog darome viską, kad būtų užtikrinta e, tvarka, pagal kurią visos įmonės Europoje galim tinkamai sumokėti mokesčius. Tai irgi yra puikus signalas, tai yra gera žinia skaidrumui užtikrinti mokesčių priebėgos um, kaip tokios. E, taip pat yra su, nėra įtrauktos šį teisės aktą, lygiai taip pat kaip intelektinės susivės teisės. Ir tai yra tam tikras spraga. Kai kalbam apie Europos konkurencingumą, kai kalbam apie tarptautinės įmonės, turime žinoti, kad tik 30 procentų e, mokesčių moka tos didžiulės tarptautinės įmonės. Tuo tarpu, kaip kai, kai paaiškinti tuo, kad mažas įmonės jų moka žymiai, žymiai daugiau. Aš manau, kad tarptautinės didžiosios įmonės turi mokėti tiek pat, kiek ir mažosios. Tai būtų teisingas sprendimas. Laiko nedaug, sako pirmininkas, artėja vidurdienis ir turėsime pasitikti Estijos prezidentą. O dabar žodis kolegai Maltič, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mums reikia skaidresnių mokesčių sistemos e, paketo ir tą paketą reikės gerai įgyvendinti. Valstybės narės turėtų derinti taisyklės mokesčių srityje. Šiandien pristatytame pakete yra trys svarbiausios priemonės, kurias privalu įgyvendinti, jei mes norime užkirsti kelią mokesčių vengimui. Pirmiausia, valstybės narės turėtų geriau koordinuoti savo veiksmus. Toliau Reikia gerinti mokesčių sistemos e, veiksmingumą ir taip pat e, da, o, imtis papildomų priemonių. Mes nenorime, kad būtų sukurta didesnė mokesčių našta, kuri užgriūtų tas valstybės, kurios, tas, atsiprašau, bendrovės, kurios ir taip sąžingai moka mokesčius. Ir ponė Moskvisi, Aš norėčiau jūsų paklausti, jūs kalbėjote apie bendrą konsoliduotamų pelno mokesčio bazą ir aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu priemoniu jūs imsitės tam, kad galima būtų veiksmingai gyvendinti šį pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija pateikė mums paketą dėl priemonių mokesčių srityje ir jis kalba apie tai, kad valstybės narės turėtų automatiškai keistis informaciją ir tai turėtų padėti mums užkirsti kelią piknaudžiavimams kai kuriuose sritise. Taip pat kalbama ir apie būtinybę e, kovoti su e, mokesniais susitarimais. Stambios tarptautinės bendrovės turėtų atskleisti informaciją apie savo mokesčio bazę. Taip pat manau, kad reikia padėti valstybėms narėms, ypač toms, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Negalim leisti, kad valstybės būtų baudžiamas, o tarptautinėms bendrovėms būtų sudaromos pernelik palankios sąlygos. Tos bendrovės turėtų mokėti mokesčius ten, kur pelnas yra uždirbamas. Negalima leisti, kad jos galėtų perkelti savo pelną į Luksemburgą arba į Niderlandus, pavyzdžiui, ten, kur buvo taikomi, taikomos sąlygos ir nuostatos yra palankesnės. Turime padaryti viską, kad Luxliks skandalas nebepasikartotų. Ne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 Šis paketas yra labai svarbus ir valstybės narės čia turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, nes aš manau, kad subsidiarumo principas turi būti taikomas realiai. Reikia kovoti su mokesčių vengimu ir užtikrinti, kad didelis tarptautinės įmonės nedominuotų rinkoje, nes tuomet mažos vidutinės įmonės nukenčia ir negali tinkamai vystytis. O jeigu norime kovoti su nedarbu, mažos ir vidutinės įmonės yra lemiamas svarbos. Uh, Pone komisijos nariai, tikimės, kad e, jūsų pasiūlymas bus įgyvendas kaip galima greičiau. Yra būtina, kad tai, kas nuspręsta, būtų praktiškai gyvendinama. Pas Ortasun. Dėkuoju. Mums problemų kelia, todėl kad uh, komisija nebūtinai labai ryštingai veikia tam tikrose srityse. Jūs pateikėte pasiūlymų paketą. Labai svarbu, kad mes būtume pakankamai ambicingi, ponė komisijos nary. Ir turime žinoti, kokia yra padėtis kiekvienoje atskiroje valstybėje. Todėl ataskaitos apie atskiras valstybės yra labai svarbios. Žinome, kad valstybės narys nenori eiti šitą linkme. Mes kaip parlamento nariai turime daryti spaudimą valstybėms narėms, bet ir komisija turi būti daug ambi ambicingesnė. Komisijos pateiktas planas kovoti su mokesčių vengimu, ypač darbas su tarptautinėmis korporacijomis įspręs problemą tik tai iš dalies. Ir neaišku, ar mes iš tikrųjų galėsime išgyvendinti šį reiškinį, nes realiai niekas nesijima jokių priemonių tam, kad bendrovės mokėtų mokesčius ten, kur uždirba pelną, ten, kur vykdo ekonominę veiklą. Pateiktas priemonių paketas, jame taip pat yra numatyta patvirtinti ir direktyvą dėl mokesčių uh, vengimą ir kalbama, kad pasiūlymas bus pateiktas 2016 metų rūdienį. Ir į tai, kad dar prieš trijų metų, tam, kad galima būtų perkelti tą direktyvą į nacionalinius teisynus, suprasime, kad realiai reikės dar ilgai palaukti, kol pamatysime realių rezultatų. O tuo metu bus pažeidinėjamos mūsų piliečių teisės. Komisija, reikimtis veiksmų dabar, o ne ateityje. Dabar e, norėčiau perduoti žodį komisijos nariui Moskovičiui. Atsakymams dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Visų pirma, Norėčiau padėkoti už tokias turiningas diskusijas. Apie 150 narių pasisakė, jie palėtė labai svarbių aspektų daug. Aišku, nuomonių skirtumai yra pakankamai dideli. Tačiau čia kalba sukasi apie konsensusą dėl to, kad turime toliau tęsti bendrą kovą su mokesčių vengimu. Tai yra be galo svarbus dalykas. E, komisija priėmė e, šį paketą ir aš manau, kad tai yra toks paketas, kuris leidžia užtikrinti didesnį teisingumą ir ES, ir tarptautiniu e, mastu. Turime atremti 21-ojo amžiaus iššūkius, tarp kurių yra ir ekonomikos augimas, ir užimtumas. Keletas pastebėjimų tiems, kurie nerimauja dėl šio paketo poveikio konkurencingumui Europoje. Aš Turiu pasakyti, jog fiskalinis teisingumas ir skaidrumas netrukdo konkurencingumui ir veiksmingumui ekonomikos e, srityje. Turi būti įmamasi tarptautinių pastangų prieš mokesčių vengimą ir ES nėra vienintelė kovojanti su agresyviu mokesčių planavimu. Labai daug e, struktūrų jau e, dirba šitą linkim, linkme ir per G20 taip pat bus siekiama įtvirtinti atitinkamos e, žingsnius. Ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų paketas užtikrins mažesnį administracinę naštą, didesnį teisingumą mūsų įmonėms ir e, teisingesnę konkurenciją. Šis paketas taip pat turės teigiamų pasiekmių teigiamą poveikį ir investicijoms. Aišku, dabar turi reaguoti valstybės narės. Aš esu įsitikinęs, kad jos parodys gerą valią. Aš nemanau, kad valstybės narės yra naivios, tačiau e, viešoji nuomonė ir Europoje, ir kitur jau aiškiai yra nusiuntusi signalą, ką mano šituo klausimu ir e, vis dar žinome, jog yra tam tikrų problemų, tačiau jas išspręsti vienbalsiai 28 valstybėms, aišku, nebus paprasta. Mes e, sieksime tai padaryti per ECOFIN e, tarybą. Man reikia jūsų paramos ir jūsų nulatinio spaudimo, kad reformos būtų įgyvendinamos. Ir žinome, kad kai kurios valstybės kol kas kalba gražiai, tačiau konkrečių veiksmų nėra. Todėl aš norėčiau, kad jūs padėtumėt man siekti konkrečių rezultatų. Trečias dalykas. Daug pasisakymų e, sukosi apie ataskaitas apie atskiras valstybės. Ir daug kas iš jūsų, iš jūsų sakė, jog reikia skaidrumo. Aš pasakysiu, ko aš pats noriu. Ir tai nėra tušti žodžiai. Tai mano e, asmeninė, nuoširdi poziciją. Mes turim, turime būti pragmatiški, turime sakyti taip skaidrumui ir viešumui, tačiau viešumo ribos turi būti tokios, kad nenukentėtų konkurencingumas. Ir komisija sieks, kad taip būtų. Artimoje ateityje bus siekiama užtikrinti keitimas į duomenimis tarp administracijų, o paskui vėliau diskutuosime dėl kitų žingsnių ir aišku parlamento nuomonė bus išklausyta ir bus atsižvelgta į jūsų e, nuomonės. Bendrinamas galiu pasakyti, jog diskusijos buvo labai turiningos, buvo ir humoro, ponas Lamberts kalbėjo apie prancūzų požiūrį į meilę. Aš e, nenoriu dabar komentuoti kaip nors tos metaforos, tačiau ta preliminari glamonių stadija dažnai būna būtina sąlyga, kad paskui aktas pavyktų. Kaip žinome, Prancūzijoje e, gimstamumas yra vienas iš aukščiausių Europoje. Meilė ir politika nėra tas pats e, dalykas. Čia yra tam tikros rizikos. Politikoje reikia veikti greitai. Ir kaip sakė ponas e, Lambert, reikia greitai pereiti prie akto ir mes kaip tik tą bandome daryti. Dėkuoju komisijos nariui Moskovičiui. Diskusija